Okay, colleagues, if everyone can start taking their seats. Can everybody start taking... Kolegos, prašau visų susėsti į savo vietas. Thank you, colleagues. This is a very big... Can people at the back please be quiet? I... Kolegos, esantys salės gale, prašyčiau susėsti. Ačiū. Taigi, kolegos, šiandien susitinka trijų komitetų biudžeto, užsienio reikalų ir vystamojo komiteto nariai. Būtent todėl visų trijų komitetų pirmininkai sėdi podiume. Kolegos, balsuosime, balsavimas ilgai neužtruks. Ar galime pritarti darbo tvarkiai ir Pagal darbo tarkę balsuosime dėl Europos darnaus vystimosi fondo garantijos bei garantijų fondo sukūrimo. Ar pritarėme darbo tvarkiai? Ačiū. Pirmininkai pranešimų neturi. Tik noriu informuoti, kad tai preliminarus susitarimas, jeigu jam pritarsime šiandien plenarnėme posėdėje, posėdėje dėl jo balsuosime ketvirtadienio, trečiadienį po pietų jis bus svarstumas plenarnėje sesijoje. E, šio pranešimo svarstumas vyksta paspartinta tvarka, dėl to sutarė visų trijų komitetų pranešėjai bei politinės frakcijos. Biudžeto komiteto vicepirmininkas nori tarti žodį. Pone Sarvama, prašau. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau atsiprašyti biudžeto komiteto ž, e, pono Žan Artui vardu, jis negalėjo atvykti į posėdį, nors jis labai aktyviai dalyvavo svarstant šį pranešimą, dėl kurio balsuosime. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad tai labai svarbus balsavimas dėl, dėl daugelio priežasčių, bet noriu ypač pažymėti vieną dalyką. Man atrodo, kad Didžiulė dauguma piliečių Europoje nori, kad mes padarytume viską ir pagelbėtumėm, užtikrintumėme, kad žmonės pasiliktų savo kilmės šalyse arba tranzito valstybėse. Taigi, jei mes galime ką nors padaryti, kad taip nutiktų, kad tai būtų, o tai ir yra šio fondo paskirtis, turime tai padaryti. Ačiū, ponas Makalisti, siūlo tiesiog dirbti pagal darbo atvarkę. Trečias darbo atvarkės punktas pra, e, - posėdžio protokolo tvirtinimas. Balandžio 11 ir balandžio 24 vyko bendri mūsų posėdžiai. Jei turite pastabų, nusiusite sekretariatui, jei nenusiusite posėdžių, protokolai bus laikomi patvirtintais. Dabar ketvirtasis punktas - balsavimas. Bet prieš balsuojant Tai tikrai istorinės reikšmės e, dokumentas, trys komitetai jį rengė, trys pranešėjai e, rengė šį dokumentą ir užsienio reikalų vardu ponas Kukan. Prašau, jeigu norite tarti žodį. Ačiū. E, šio pranešimo svarstas įvyko per žaibiškai, rekordiškai trumpą laiką. Visių dviejų komitetų trys pranešėjai turėjo pasiekti sutarimo. Noriu padėkoti visiems darbuotojams, taip pat visiems, kurie dalyvavo e, svarstant šį dokumentą. Ypač noriu padėkoti kitiems pranešėjams ponui Franzulika, Franzulikai ir poniai Gardazabiel. Taip pat noriu pabrėžti, kad tai buvo įrodymas, jog parlamentas, Europos parlamentas geba E, sudėtingus dokumentus sparčiai apsvarstyti, jei mes visi e, suvokiama, kad tai yra Europos parlamentų interesų sfera. Ir noriu paraginti kolegas balsuoti už šį pranešimą. Ačiū. Plėtros komiteto vardu. Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai, kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kitiems dviem bendrapranešėjams, poniai Gardė Zapal ir ponui Kukan. Taip pat dėkuoju visiems darbuotojams už puikų bendradarbiavimą, dėkuoju visų trijų komitetų pirmininkams ir koordinatoriams. Dirbome kartu per visą tą ilgą sudėtingą darybų procesą. Iš tikrųjų, buvo labai svarbu, kad dirbame konstruktyviai, kad sugebame visi kartu kaip parlamentas pateikti tvirtą nuomonę. Labai e, malonu balsuoti dėl šio galutinio teksto, nes tai labai svarbi priemonė, kuri gali mobilizuoti. More the resilience Countries... 44 e, milijonus e, e, eurų investicijų įgyvendinant rytų partnerystės projektus ir kitus projektus. Šis fondas bus skirtas tam, kad būtų kuriama daug darbo vietų, rūpinasi moterų problemomis, MVI sunkumais. Tai gana sudėtinga užduotis, bet įstraukus į šį procesą Europos parlamentui, uh, labai e, svarbu strateginėje taryboje, kaip stebėtojas dirbdamas, galiu pasakyti, svarbu turėti ir kitų priemonių. Turime išnaudoti savo įgaliojimus, e, prižiūrėti, kaip įgyvendinama ši priemonė, kad fondas pasitarnautų savo tikslui. Esu tikras, kad e DVF bus sėkmingas projektas ES, jis skatins ES vertybės ir tikrai paraginčiau Jūs balsuoti už. Ačiū. Dėkuoju. Ir biudžeto komiteto vardu ponia Gardė Sabal. Ačiū pirminkė. Manau, visi jau norime balsuoti, tad kalbėsiu labai trumpai. Man atrodo, pavyko patobulinti šio fondo tikslą, struktūrą, tad e, siūlyčiau visiems balsuoti už. Noriu taip pat visiems padėkoti, padėkoti dviem bendra pranešėjams. Man atrodo, pavyko puikiai padirbėti šiem trim komitetams, dirbame konstruktyviai pavyko glaudžiai bendradarbiauti. Taip pat noriu padėkoti visų trijų komitetų sekretorijatams. Jų darbas visada labai svarbus ir šiuo atveju koordinuoti tris komitetus buvo tikrai nelengva. Buvo nemažai trišalio dialogo posėdžių, jiems reikėjo skirti daug dėmesio Reikia spręsti įvairias politinės problemas, problemas taryboje ir um, mums tikrai puikiai pavyko per keturis mėnesius susitarti, tad noriu padėkoti visiems, kas prisidėjo ir be kitako būtent sekretoriatui. Ačiū. Kągi, kolegos, balsuojame dėl viso paketo. Tad Prašau pradėti balsuoti. Pradedame balsuoti. Žinau, kad kai kas e, neturi kortelių, žinau tas e, pavardas. Su pasižymėjusi jas. Ar e, jau visi balsavo? Baigiame balsuoti. Palaukime, kas nutiko. Iškilo techninė problema, nes paskutinę sekundę pasikeitė skaičiai. Palaukime. Kažkodėl gerokai sumažėjo balsavusiųjų skaičius. Žinau, kad kai kas neturi kortelių. Jeigu kas nors neturi kortelės, prašau pranešti. Pradėkime dar kartą, kad e, viskas būtų teisinga. Pradėkime balsuoti. Ar visi spėjo, ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. 76 už, 10 prieš ir 3 susilaikę. Manau, kad e, rezultatas akivaizdus. E, sveikinu, tai vardinis balsavimas. E, dėkuoju dar kartą visiems darbuotojams, kurie puikiai padirbėjo. Dėkuoju visiems Europos parlamento nariams. Yeah, he was. He uses every opportunity. Isabel, comment ça va? The Development Committee will start at 8 o'clock. Plėtros komiteto posėdis prasidės 8 valandą čia.